Ukrainos pilotė leitenantė, kuri buvo įkalinta Rusijoje, buvo šiandien paleista. O žurnalistė Kadira Izmailova taip pat buvo paleista Azerbaidžiane. Parlamentas e, balsavo už tai, kad būtų paleistos šios drąsios moteris ir galime džiaugtis, kad jos galės parvykti namo. Ogni tanto qualche buona notizia. Kartais susilaukiam ir gerų žinių, ar ne? Kągi, tęsame diskusiją. Toliau ponia Thun Hunstein.